Ja, guten Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die. Labas rytas, kolegos. Pradėkime šios dienos posėdį. Vasario 18 posėdį šiandien mūsų laukia keletas balsavimų. Taigi pradėsime nuo jų. Neturime dėja čia ekrano, kuriame elektroninį balsavimą galėtumėm pabandyti ar matyti, todėl siūlau dabar bandomąjį balsavimą padaryti ir pradėkime balsuoti.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 tvarka, tai tada pradėkime nuo Marinesko pranešimo. Pirmiausia, pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. Trečiasis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Už? Prieš? susilaiko atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septint. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas, galite jį paskaityti, ar kas nors prieštarauja. Atrodo niekas, vadinasi, balsuojame dėl 11 pakeitimo, su pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. <clears throat> Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. E, antrasis žodinis pakeitimas, 15 pakeitimui, nėra prieštaraujančių, taigi balsuojame dėl 15 su pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Elektroniškai pasitikrinsime dėl šešioliktoje. Balsuoti pradedame. Everybody voted. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 prieimus 17 atkrito, 18 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaiko, e, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaiko, atmesta 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 24, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta 23, kas už, prieš, susilaiko, pritarta Atsiprašau, atkrenta, atkrenta, sako pirmininkas, nes 24 buvo priimtas, jo nereikėjo balsuoti. 25 kas už. Prieš susilaiko. Pritarta 26 kas už. Kas prieš susilaiko. Pritarta 27 kas. Atsiprašau, antras, ketvirtasis kompromisas, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta Trisdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trisdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trisdešimt antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trisdešimt trečiasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trisdešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 35. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 35. Balsuojame. 35. Uh, we have uh, one colleague from EPP e frakcijos, vienu kolega per daug. Išsiaiškinkite, kas neturėtų balsuoti. Dabar jau balsuoti baigiame. Atmesta, atsiprašome. 36. Ir yra žodinis pakeitimas, ar yra prieštaraujančių, nėra. Galime balsuoti dėl 36 su pakeitimu kas už, prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 39. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 41. Už, prieš susilaiko pritarta. 42 ir 43 jie tapatus, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 44 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 4. Kom, šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Keturiasdešimtdevintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 52 pakeitimas, kas už prieš, susilaiko atmesta. 53 kas už prieš, susilaiko pritarta. 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 57 kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 57 balsuokime. Oi, Pirmininkas atsiprašo, jis 56 buvo atmestas, turime balsuoti dėl 57 elektroninis balsavimas. 57 pakeitimas. Elektroninis balsavimas, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 58 kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 61 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas, 62 už, prieš, susilaiko atmestas, 63 už, prieš, susilaiko. Pritarta 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 67. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 68. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 68. Balsuokime. Everybody voted? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai buvo 68-asis, tęsėme 69-asis ir 70-as, tapatus kas už, prieš pasilaiko pritarta, 71-as kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau žodinis pakeitimas, ar yra prieštarančių, nėra. Balsuojame dėl 72 su pakeitimu kas už, prieš susilaiko pritarta. 73 kas už, prieš susilaiko pritarta. 74 už, prieš susilaiko pritarta. 75 kas už, prieš susilaiko pritarta. 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritartas, 77 už, prieš, susilaiko pritarta, 78 už, prieš, susilaiko atmestas, 11 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 85 už, prieš, susilaiko. Pakartokime, dėl 85 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Jeigu būtų priimtas 85, atkristų 86 ir 87, jis nebuvo priimtas, vadinasi balsuojame dėl 86. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 86, elektroninis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 87 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 89 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 90 už. Prieš susilaiko pritarta. Dabar ekonomik, ekon komiteto nuomonė, ekon 2. Kas už? prieš susilaiko pritarta, ekon 3 už, prieš susilaiko pritarta, ekon 4 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ar kas nors prieštartų, jeigu balsuotume bloku už visus kartu, nėra prieštaraujančių dėl ekon pakeitimų nuo penkto iki, iki galo. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Labai aiškiai patvirtinta. Sveikiname pono Marinesko, mūsų pranešėją. Labai ačiū. Tęsim balsavimą. Balčyčio pranešimas pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko pritarta penktasis už, kas už penktąjį, prieš susilaiko pritarta šeštasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta septintasis už, prieš susilaiko pritarta aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Tryliktas kas už, prieš, atprašau, prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas už, prieš susilaiko pritarta. Penk galėtume nuo 15 iki 17 drauge balsuoti, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 18 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Žodinis pakeitimas, ar yra prieštarančių, nėra. Taigi 20 už prieš susilaiko pritarta. 21. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 22. Už? Prieš susilaiko pritarta. Ample 1 ir 2 pakeitimai. Gal kartu galime? Už pirmą ir antrąjį Ample pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar elektroniškai pradedame balsuoti dėl Balčyčio pranešimo. Prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Sveikinu pranešėją, kolegą Balčytį, parengus labai svarbu pranešimą. Um. E That... Mane informuoja, kad tai yra pirmasis savo iniciatyva parengtas pranešimas pagal e, auditorumų specialiąją ataskaitą, pagal naujas taisyklės sveikinu. Toliau, Inga Greslė pranešimas. Pirmasis ir antras identiški. Kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. Trečiasis. Kas už? Prieš? susilaiko atmestas. Penktas ir šeštas. Kas už? Prieš. Patikrinkime elektroninis balsavimas dėl penkto ir šeštojo pakeitimų. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Ketvirtas atkrenta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaiko atmestas. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Žodinis pakeitimas, vienuoliktinė pakeitimui, ar kas nors prieštarauja, ne. Balsuojame dėl 11 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 13 už, prieš, susilaiko atmestas. 14 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 15 už, prieš, susilaiko atmestas. Antrasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas, ne? Toliau žodinis pakeitimas, kurį patikė pranešėjas, ar kas nors prieštarauja? Jūs prieštaraujate, taigi negalime dėl jo balsuoti. Jeigu kas nors prieštarauja, toliau 21. Kas už? Prieš susilaiko Atsiprašau, kartuoju, 21. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 23. Dviem dalimis. Pirmo, pirmasis sakinys. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Antrasis sakinys. Kas už? Prieš. Atsiprašau. Patikrinkime dėl antrojo sakinio elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atsiprašau. Toliau. 22 atkrenta, jeigu 23 pritartas, tik viena dalis 23 patikrint priimta, tai ką daryti? Nežinome. Balsuojame ir pamatysime, kas už 22, kas prieš susilaiko atmestas. 24. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 25. Už. Prieš susilaiko pritarta 26. Už. Prieš susilaiko atmestas. 27. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 28 pakliūna į kompromisą, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau žodinis pakeitimas. Labai ačiū. Grįžtame prie 30 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Aš tik patikrinau jūsų budrumą. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš. Aiškiai atmestas. Penktas kompromisas. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 303 su žodiniu pakeitimu. Jūs atsiimate be žodinio pakeitimo. Kas už be žodinio pakeitimo? Prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. 33 pakeitimas be žodinio pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 13 už, 13 prieš. Atmesta. 34 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 35 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 37 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 36 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 41 kas už, prieš susilaiko atmestas. 40 kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 39 kas už, prieš susilaiko atmestas 38. Nebalsuojame, nes jis įtrauktas į 8 kompromisą. Toliau, 6 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau, 44 už, prieš, susilaiko, atmestas 43 už, prieš, susilaiko, pritarta. 45 nebalsuojame. 46 už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už. Čia nebalsuojame parašyta. Galbūt būtų geriau buvę balsuoti pirmą dėl kompromisą. Na dabar 48 ir 49 identiškai, kas už. Prieš susilaiko tikriname elektroniniu būdu 48 ir 49. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau, septintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 52 ir 53 identiškai. Kas už? Prieš susilaiko neaišku. Tikriname dėl 52 ir 53 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Nebuvo aišku, ar ne? Atmestas 13 už, 13 prieš. Toliau. Originali dalis su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Galime balsuoti. 52 ir 53 buvo atmestas. Taigi, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patikrinime elektroniniu būdu, pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Pritarta. 54 pakeitimas. Kas už 54? Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Dabar aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 11a nauja dalis, žodinis pakeitimas pranešėjo Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Todėl balsuojame. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 55 atsiimtas. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 56 jau pakliuvo į kompromisą. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Sveikinu pranešėją Inge Greslę, parengus šį labai svarbų pranešimą dėl Europos prokuratūros. Compromise with colors, with me. to allow Mr. Ivan to arrive. Okay. Dear colleagues, liebe... Mėly kolegos, prašau dėmesio. noriu pristatyti darbo tarkės pakeitimą dėl techninių priežasčių Kitas klausimas. 19. Nebus svarstamas, nes kolega dar neatvyko. Perina prie, prie Polo Rubigo pranešimo, jeigu jisai sutinka. Tačiau neturime auditorumo atstovo. Jeigu Jeigu sutinkate, mes pereiname iš karto prie klausimo numeris 25. Ir suteikiu iš karto pono Riubigui žodį. Taip, ačiū. Ponios ir ponai. Aišku, kad Europos situacija nėra labai e, palanki, yra daug nedarbo įvairiose sektoriuose, todėl būtina imtis tinkamų priemonių iš ES pusės, sprendžiant šią problemą, tų priemonių, kurios galėtų sustiprinti pramonę, ekonomiką, kad e, įmonės galiausiai atgautų konkurencingumą tarptautiniu mastu dėgiant naujus produktus, naujas paslaugas, kas leistų plėtoti ekonomiką ir būti konkurencingais pasauliniu mastu. Turime 20 metų horizonto programą ir 7 pagrindų programas moksliniams tyrimams, įvairias gairias ir man malonu, kad nepriklausomai nuo to, kad biudžetas šiek tiek sumažintas, 4 procentais daugiau ar mažiau. 20 metų programa toliau įgyvendinama ir 100 milijonų eurų yra skirta šiai programai. Nepriklausomai nuo tų biudžeto sumažinimų, ko reikalavo nacionalinės vyriausybės, Mes išlaikėme e, galimybę išlaikyti šią sumą įvairioms technologijoms plėtoti, įvairioms sistemoms. Švaros dangaus programai, e, skirta aeronautikai ir aplinkai, taip pat turime Europos nano elektronikos iniciatyvos patarimo tarybą. Visą tai yra bendrų įmonių e, kontekste. Aišku, kad komponentų gamyba yra labai svarbu, kad išlaikytume savo pozicijas nanoelektronikoje, kurią praeitie šiek tiek buvome praradę. Taip pat turime kūro elementų ir vandenilio programą, kuris skirta suteikti impulsą transportui, nes e, tai yra svarbus aspektas e, transporte, naujų technologijų prasme. Na ir be vandenilio ir kitų kūro rušių reikia atsižvelgti į kūro elementus, kurie yra svarbus veiksnys, galvojant apie ateitį. ir ateityje jie turės suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Taip pat svarbi ateities iniciatyva yra naujoviškų vaistų iniciatyva. Siekiant daugiau dėmesio skirti prevencijai medicinos rytyje, daug pasiekiama naujoviškų vaistų iniciatyva. Todėl svarbu išlaikyti paramą įvairiams mokslinio tyrimų grupėms, nes ateityje tai bus labai svarbu ir tarptautiniu mastu. Aišku, reikia e, labai svarbu yra turėti galvoje, kas bus svarbiausia mm, naujoviškų vaistų iniciatyvos prasme. Taip pat e, ITER projektas yra labai svarbus, tai yra labai svarbi nauja technologija. E, remiant didesnės įmonės, čia reikia atsižvelgti į vairius aspektus, įskaitant, tai aišku, parama ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, finansavimas yra labai svarbus, kad būtų išlaikytas konkurencingumas ir šis projektas būtų plėtojamas toliau. Taip pat labai svarbus projektas yra navigacijos sauga, Cezar projektas, siekiant geresnio veiksmingumą panaudojant kūrą ir energiją, kuriant naujus kūro tipus plėtojant maršrutus, kurie būtų, kurie būtų naudingi sutaupant taupant e, kūrą. E, taip pat tai, tai yra svarbu ir navigacijos saugai. M. 2014 metų sausio mėnesį ir 13 metų pabaigoje aš pristačiau plačiau bendrasias įmonės, aptarėme įvairias galimybės. Ketvirtoji bendra įmonė. Dėl, dėl jos buvo pateikta nekvalifikuota auditorumų nuomonė, todėl šiuo metu nereikia turbūt e, neleisti patvirtinti tų bendrų įmonių biudžeto įvykdymo. E, yra problemų dėl tam tikrų finansavimo tipo, pavyzdžiui, kofinansavimo iš valstybių narių pusės arba e, finansavimo iš įmonių pusės. Surengėme neoficialų posėdį dėl naujoviškų vaistų. E, ši problem, šios problemos buvo labai išsamei aptartos, mes atsižvelgėme į vairius aspektus diskutavome ir su audito rūmais. Ir čia aktyviai e, dalyvavome šioje diskusijoje dėl naujoviškų vaistų ir apskritai dėl bendrų įmonių. Ateityje reikia mažinti kiek galima daugiau klaidų lygį Labai svarbu, kad e, galimybės tolesniam švietimui ir mokymui būtų sustiprintos. Reikia šį e, aspektą ypač pabrėžti, kalbant apie bendras įmonės. Ir čia turime tam tikrų e, sėkmės elementų. Aš noriu padėkoti už visas įdėtas pastangas ir skirtą laiką ir apskritai pozityvų požiūrį į šios dalykus ES institucijose. Žinoma, efektyvumas, skaidrumas yra labai svarbus dalykai, jie yra ypač pabrėžiami mano pranešimuose ir kaip pranešimas bendrųjų įmonių atžvilgių noriu padėkoti visiems dirbusiems manimi kartu. Labai ačiū už bendras pastangas. Dėkui. Ja, vielen Dank äh, an den Berichterstatter Paul. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjui Paul Rubik. Gal kas nors norėtų pasisakyti, prašau. Pone Gresler, prašau. Aš norėjau padėkoti pranešėjui. Buvo tikrai svarbu atskirai pateikti nuomonę pranešimus dėl bendrųjų įmonių Ir tai buvo padaryta tikslingai rinkoje, tai yra būtina sąlyga. Ir kalbant apie bendrasias įmonės, yra priimami atskiri sprendimai, e, tačiau reikia kartu ir suderinti tuos sprendimus. Labai svarbu pagerinti dabartinę padėtį ir mes tikimės, kad taip ir bus, kad problemos bus sprendžiamos. Dabar suteikiame žodis ponui Stakakis, o po to pranešėjui. Ačiū pirmininkė, kolegos pirmiausia, dėkoju pranešėjui už pateiktus pranešimus ir noriu išsakyti savo pritarimą dėl pozicijos, kuri priimta dėl bendrųjų įmonių. Tačiau dar galima tobulinti reikėtų žengti tolesnius žingsnius, parengti labiau disciplinuotą požiūrį finansavimo srityje ir taip pat sustiprinti veiklą, kontrolę vyriausybių e, lygių, kad pinigai būtų tinkamai išleidžiami. Pritariu pranešėjų dėl naujo, pranešėjų, naujo požiūrio taikomo bendrosiams įmonėms. Taip pat dėkuoju pranešėjai už tai, kad buvo pabrėžti vairūs pavojai ir rizika egzistuojanti. Ačiū. Dėkuoju. Daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi suteiksiu žodį pranešėjui dar kartą. Ačiū. Manau, kad bendrosios įmonės yra tinkamas modelis ir ateityje mes galėsime toliau stiprinti privačią ir viešąją partnerystę, įvertinant skirtingą finansinę padėtį valstybėse narėse, mes visi žinome, jog būtina moksliniams tyrimams ir mokslo sryčiai skirti didesnę paramą ir aš tikiuosi ir esu įsitikinęs, kad tai yra tik tai laikino pobūdžio problema. Ir ateityje mums tikrai vertėtų steigti daugiau bendrųjų įmonių. Tokiu būdu būtų stiprinamas mokslo konkurencingumas tarptautiniu lygiu. Tai yra taip pat labai svarbu ir ES jaunimui, didžiulė investicija į jaunimą. Ačiū. Ja, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, damit... Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ne. Tuomet baigsime šį darbo atverkės punktą. Dėkoju pranešėjai. Toliau pažiūrėkime, ar galime toliau tęsti darbą ir tuomet prie kokio pranešimo pereitume. Dėl parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešėjas ponas Ivan jau įėjo į mūsų salę. Mes čia šiek tiek buvom pakeitę mūsų darbo tvarkės tvarką, dabar sugrįšime atgal prie 19 punkto, kur kalbėsime apie Europos parlamento biudžeto, biudžeto vykdymo patvirtinimą, ES bendrasis biudžetas. Suteiksiu žodį pranešėjai ponui Ivan. Da, îmi cer și eu scuze pentru întârziere, nu a depins absolut deloc de mine. Legat de Dėkuoju, atsiprašau, kad vėlavau dėl svarstamo parlamento, kaip jūs ko gero galėjote suprasti. Tai yra labai opus klausimas, opus pranešimas, kur kalbama apie biudžeto, įtvirti, biudžeto vykdymo patvirtinimą šios kadencijos parlamente. Nuo 2012 metų translation's missing. Uh, I have only the English one, not the German. In French? Jetzt, ja. Yra, yra problemų dėl vertimo, neverčiama į vokiečių kalbą. To interrupt you, can, can you, can you start again? Pirmininkas prašo pranešėjo pradėti iš naujo. Este clar cel mai sensibil. Taip, žinoma, Taigi čia kalbama apie labai jautrų pranešimą, aukų pranešimą, tai ko gero pas svarbiausias pranešimas biudžeto vykdymo patvirtinimo e, pakete, nes mūsų laukia rinkimai. Mes kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir finansų valdymą Europos parlamente 2012 metais. Ši tema patenka į žymiai platesnį klausimų spektrą. Ir reikėtų elgtis profesionaliai ir objektyviai ir nereikėtų, kad e, rinkimų karštinė, karštinė paveiktų mm, biudžeto vykdinimo patvirtimo klausimus. Turime elgtis profesionaliai, skaidriai ir neutraliai. Kaip galite matyti pranešime, mes pasiūlėme biudžeto vykdymo patvirtinime parlamentui pirmiausia įsigilinę į auditorumų ataskaitą ir perskaitę e, auditorumo ataskaitą mes galėtumėm patvirtinti biudžeto įvykdinimą, įvykdymą. Taip pat čia reikėtų pasiremti e, auditorumo patiektą nuomonę ir išorės auditorių, nepriklausomų auditorių nuomonę. Buvo vykdomas ir vidinis auditas. Noriu pasakyti, kad audito rūmai savo atliktame vertinime teigia, jog paklaida yra beveik lygi nuliui ir administracinės išlaidos buvo vykdomos veiksmingai. Europos parlamentas, kaip ir kitos Europos institucijos, 2011 metais laikėsi ekonomikos politikos išlaidų srityje. Mes dėjome nemažai pastangų 11-12 metais. Ir iš tiesų mes galėjome sutaupyti, taip kaip ir buvome įsipareigoję. Be abejo, reiktų ir toliau eiti šiuo keliu, jokių būtų negalima susilpninti pastangų. Europos parlamentas, nepaisant visko, tai, tai yra tikrai unikali institucija pasaulyje, Ir Europos parlamento būstinės klausimas yra labai svarbus. Ir tai priklauso nuo valstybių narių nuomonės. Į pranešimą mes įtraukėme tyrimus, kurie buvo atlikti nagrinėjant trijų būstinių problemą. Tačiau mes neturėtumėm pirštų rodyti į parlamentą, kaltidami jį dėl išlaidų, dėl e, kelių parlamento būstinių. Tai priklauso nuo valstybių narių. Turėtumėm atkreipti dėmesį išlaidas nekilnojamo turtui ir pastatų priežiūros išlaidas. Mes šį aspektą pabrėžiame šiame pranešime ir nereiktų jo užmiršti tuo met, kai parlamentas įsipareigos valdyti išlaidas mm, dėl nekilnojamo turto ateityje. Čia reikėtų e, saugumą pastatų užtikrinti ir reikėtų tinkamai valdyti išlaidą šioje srityje. Taip pat yra labai svarbus ir elektroninis saugumas, saugumas internetu ir taip pat fizinis asmenų saugumas pastatuose. Mes buvome informa, inf, informati, informatikos elektroninio pobūdžio išpolių e, aukomis, taip pat ir, ir e, telefonų pokalbiai yra, buvo pasiklausomi. Ir reikėtų taip pat nepriklausomo tyrimo, kuris parodytų, veiksmingai parodytų, kokiu lygiu mes galime nukentėti nuo tokio elektroninių išpolio ateityje ir kad būtų galima užtikrinti kiek galima aukštesnių lygių fizinį ir elektroninį saugumą Europos parlamente. Štai tokie esminiai dalykai mano pranešime. Dabar aš laukiu jūsų komentarų ir klausimų. Dėkuoju. Vielen Dank, Berichterstatter Ivan, für Ihr. Ačiū pranešėjų pono Ivan už pristatytą pranešimą. Dabar žodis jums komentarams. Prašau. Ich erteile als erstes Herrn de Jong das Wort. Bitte schön, Herr de Jong. Ponas de Jong, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui. Čia yra tam tikrų silpnų vietų, kalbant apie 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Uždarame posėdėje buvo pateiktas toks klausimas ir pageidavimas, kad būtų geriau įvertinti mokėjimai darbuotojams būtų gerai, kad šis klausimas būtų išnagrinėtas ir kalbant apie 2012 metus. Šį klausimą mes pateiksime ir sekretoriatui, tačiau aš norėčiau paprašyti papildomų patikslinimų. Mes taip pat pateiksime ir pakeitimų. Dėl skaidrumo trūkumo biudžeto vykdinimo patvirtinime. Taip pat pateiksime pakeitimų dėl mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo Europos parlamento skelbiamuose konkursuose. Taip pat buvo iškelta klausimų dėl trijų Europos parlamento būstinių išlaidas. Taip pat aš turiu klausimų ir komentarų dėl ryšių paslaugų, dėl Europolo. Europolas yra paprašęs, mes paprašėme Europolo informacijos dėl 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Gavome bendro pobūdžio pritarimą, bet norėtumėm gauti išsamesnį informaciją, detalesnę bet bendrai kalbant visas pranešimas atrodo tinkamas ir yra priimtinas. Ačiū. Ponas Rubik, prašau. Ačiū pirmininkė. Mano pirmas klausimas būtų toks. Ar kvestoriai yra kviečiami į biudžeto vykdymo patvirtinimą. Man atrodo, kad jie yra svarbus ir jie turėtų būti įtraukti į diskusijas. Reikia atsižvelgti į įvairius skundus. Norėtum išklausyti ir kvestorių, kokios gali būti problemos ir kaip būtų geriausiai jas spręsti. būtų gerai ir aš norėčiau paklausti, ar vicepirmininkas, jis šiuo metu čia dalyvauja, ar jisai dirba šioje srityje, nes mums yra svarbu išnagrinėti tos klausimus ir išgirsti vicepirmininko nuomonę. Svarbu, kad vicepirmininkas ir generalinis sekretorius dalyvautų diskusijose. Kitas dalykas, kuris mums visiems svarbus. 28 ES valstybės narės ir nemažai žmonių iš išorės susirenka kartu. Ir aš norėčiau iškelti sveikatos rizikos klausimą, sveikatos klausimą Europos parlamente. Čia reikėtų labai atidžiai stebėti šią sritį, reikėtų vertinti lygų statistiką, iškyla įvairių problemų šioje srityje ir mums tenka atsakomybė užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą. Tai nėra susiję vien su patalpų temperatūra, bet taip pat ir su oro kokybė, nes dažnai oro kokybė patalpose, kuriomis, kuriuose mes dirbame, tikrai yra toli gražu nepatenkinama. Taip pat ir sveikatos planas turėtų būti parengtas kolegoms, siekiant užtikrinti visų problemų išsprendimą, kad tos lygos, kurios yra įnešamos iš išorės Europos parlamente, parlamente kad jos nekeltų problemų. Ačiū. Pone Greslė, e, aš e, kalbėsiu mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, jis negali šiandien dalyvauti, noriu padėkoti pranešėjai. Pranešimas e, gražus. E, jeigu kalbėsime apie turinį, tad e, reikia, žinoma, stengtis pernelyg e, to turinio nepraskiesti. E, manau vis tik, kad daug žmonių nenori matyti tikrovės ir geriausias dalykas mums į kai ką reikėtų pažvelgti atidžiau, jeigu žiūrėsime į šeštą dalį 55 milijonai eurų. Yra tarsi patvirtinimas tų išlaidų, bet anksčiau mes dėl to e, abejojame. Toliau 51 dalis, kur eina kalba apie būstinės arba darbo vietas, kur parlamentas dirba, čia irgi reikėtų didesnės logikos. Ir daugiau reikėtų skirti dėmesio kai kuriems atskiriems direktoratams. Būtų gerai, jeigu skyrius apie ryšių generalinį direktoratą būtų patobulintas E, yra tam tikrų klausimų dėl e, išlaidų Bulgarijoje, nėra rizikos analizės atlikta. E, reikėtų numatyti tam tikrą sumą. Nuo tos sumos, e, nuo tam tikros sumos jau reikėtų reikalauti tam tikrų e, garbės deklaracijų. 60 tūkstančių eurų yra vis tik e, gana didelė suma E, absurdiška taip pat yra, kad politiniai kampanijai mes e, skiriame daugiau pinigų negu kad pačios politinės partijos. Turime labai aiškiai apibriežti, kur parlamento veikla prasideda, kur jinai baigėsi. E, visą tą turime suvokti ir ieškoti atitinkamų sprendimų. Ir reikėtų taip pat užtikrinti, kad mūsų pranešimai nebūtų nuspalvinti partinio požiūrio. Šiame komitete tai turime labai aiškiai pasakyti. Dėl tų išmoningųjų taupimo priemonių apie tai kalbama ir pernai mes pabrėžėme, kad e, tai yra būtina pasiekti, svarbu žinoma taip pat, kad užtikrintume ir tam tikrą testinumą tarp pranešimų. Esu tikra, kad e, šią temą mes tikrai pateiksime pakeitimų dėl elektroninio pašto saugumo. Iš tikrųjų reikia pasiūlymų, kaip e, patobulinti situaciją čia. Ir čia administracija turi tuo užsiimti. Taip pat e, matome, kad vienas e, generalinis direktoratas e, yra dėrėjęsis su labai didel, dėl labai didelio skaičiaus sutarčių. E, taip pat e, dėl Europolo regis pranešėjas labai optimistiškai nusiteikęs. Atsiprašau, dėl Europarl televizijos Pirmininkas, dėkoju. Ar norėtų dar kas nors pasakyti, ponas Kaja? Ačiū, pirmininkė. Tik trumpai sureaguosiu tai, ką ką tik pasakė ponė Greslė. Na, kai kalbam apie partijas, tai yra vienas dalykas, jeigu krikščionis demokratai turi kažkokį pasiūlymą, mes jam netrukdus, netrukdysime, bet kaip partija, kaip frakcija nenorime, nenorime į tą įsitraukti. Jūs kalbate apie 60 tūkstančių eurų Bulgarijos projektą. E, čia svarbi problema. Ir buvo suteikta ta subsidiją e, socialistų lyderio žmonos bendroviai ir e, čia reikia pažiūrėti, kokia hierarchijos grandinė susidaro, jeigu pažiūrėsime, ar yra tenai socialdemokratų ar ne, tai administracinė procedūra. Sakote, kad nebuvo rizikos analizės. analizės. Bet kaip galima buvo atlikti e, tą analizę, kada ponė Staničev e, nebuvo dar ponė Staničev. Aš suprantu, kad tai jums yra tai aktualus klausimas, e, bet tiesą sakant, už to atsitikimo nieko. Uh, nėra įvykę ir e, nieko ir neįvyks, nepaisant e, ar daug apie tai kalbėsite ar ne. Pone Greslė, na, čia mes turime elgtis atsargiai, kai kalbame apie ponę Staničev, tai ji turi savo įmonę, Active Group e, ir internete yra informacijos, kad Austrijoje ji buvo įsivėlusi į korupcijos skandalą. E, ponas Staničev, e, būdamas ministru, kreipėsi į Austrijos agentūrą, kad pagerintų Bulgarijos vyriausybės įvaizdį. Na, o dabar e, ta ponia, kuri jau pasidarė ponia Staničev. vadovavo tai įmoniai. Iš Bulgarijos gaunu daugelio žmonių laiškų apie tai vienas iš profesorių Vokietijoje yra gavęs 60 tūkstančių eurų už e, viešinimo kampaniją. Jeigu būtų paaiškėję, kad tai viešieji pinigai, tai būtų buvęs didelis skandalas. Dabar e, šiuo atveju mm, Bulgarijoje tai, kas įvyko, yra neteisėta, tai neteisinga, tai draudžiama. E, jeigu čia būtų įtraukta ir komisija, galėtume visiškai kitaip į tai pažiūrėti. Mm, tai neprimtina, jūs bandote įtikinti, kad viskas čia tvarkoj. Vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti, yra tai, kad šita suma tiesiog yra neteisinga. Ir tai, ką sakė ponas Gajer, taip pat netiesa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht. Pirmininkas, nėra daugiau norinčių pasakyti šiuo klausimu. Dar kartą steiksiu žodį ponui Ivan. Aš trumpai noriu pasisakyti dėl korupcijos skandalo temos. Aš nesileisiu smulkmenas. Tai nėra mano pranešimo tikslas, juk mes nesame ir teismas, netliekame teismo funkcijų čia. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad po to, kai ši tema iškilo į žiniasklaidą, kai tik pasirodė straipsnis internetinėje spaudoje, kiti leidinė taip pat perėmė šią naujieną ir ją išplatino. Ir visa tai e, iš, išsiplėtojo labai didžiulį spaudos skandalą, politinį skandalą. Mes žinome visą šią praktiką. Taip vyksta ne tik tai Bulgarijoje, bet ir Rumunijoje, kitose valstybėse narėse. Tai yra dirbtinai yra sukeliamas spaudos uh, E, skandalas, tuomet politiniai priešininkai taip pat sukyla, viskas yra išpučiama iki europinio lygio ir tuomet atsirandame, sukūrėme tokią situaciją, kai tam tikra šeima yra iškeliama į skandalo centrą, kai kalbam apie sutoktinę, apie vaikus tos šeimos ir taip toliau. Bet mes turime laikytis įstatymų ir tų procedūrų, kurios yra įgyvendinamos atitinkamai ir turime bet kokią kainą stengtis išvengti tokių konfliktų, tokio politizavimo. Ypač turint galvoje, kad mūsų laukia parlamento rinkimai ir turime sutelkti dėmesį į profesinius ir techninius klausimus ir nepolitizuoti visko ir vengti politinių išpulių. Ačiū. Ja, vielen Dank. Frau Gressle nochmal. Dėkuoju. Dabar poniai Gresliai žodis. Aš supratau, kad e, tie konkretūs pinigai yra skirti socialistams, bet čia ne politinis klausimas. Parlamentas e, turi pateikti e, deklaraciją, kad kažkas neteisėto yra padaryta, bet to nebuvo padaryta ir keletą kartų nebuvo padaryta, tad reikalinga rizikos analizė. 60 tūkstančiai eurų vis tik yra pinigai, gal ne visiems, bet man tai tikrai yra pinigai. Tad e, tokia rizikos analizė, kuri galėtų lengvai būti atlikta, nebuvo atlikta ir visiškai aišku, kad čia negalime leisti savo paprasčiausiai pasakyti, kad e, buvo kažkokia tiesioginė parama vienai ar kitai politiniai frakcijai. Tas pasiūlymas, e, pakeitimas, kurį aš ketinu pateikti, neturės jokių pavardžių, bet pademonstruos, kad mes esame gerai informuoti ir pakonsultuoti. Ir aš manau, kad tokių nuostatų reikia laikytis, jas reikia skatinti, turi būti atliekama tam tikra rizikos analizė, tam 60 tūkstančių eurų kontekste ir reikia patikrinti, kad viskas yra tvarkoj. Šitą aš bandau pasakyti, ta konkreti Bulgarijos pozicija, kuri buvo pasakyta, jokiais būdais mano nėra remiama ir ne mano yra keliama. Galbūt ir nebus būtina e, balsuoti vardiniu balsavimu. Pone Greslė, e, regės pirmin atgal dėl to klausimo. Mes čia judame, kalbame. Ir dar kartą noriu Jums priminti, kad mes, e, žvelgdami į šiuos klausimus, nesame angažuoti partinę prasme ir e, mūsų reikalas yra patikrinti, kokia yra konkreti situacija ir siūlyti tinkamas priemonės. Kitaip sakant, e, finansų kontrolė, e, tie patys standartai E, turi būti taikomi ir čia, Europos parlamente, ir taip pat biudžeto kontrolės komitetas turi prižiūrėti, kad tie patys standartai taikomi ir kitur, e, kai e, kalbame apie komitetų išlaidas, reikia daugiau informacijos, daugiau domenų, bet ten padėtis yra kitokia. Tačiau, būdami biudžeto kontrolės komitetu, turime užtikrinti, kad e, mūsų veikla nebūtų atliekama partiniais interesais. Daugiau niekas nenorėtų pasisakyti ir aš suteiksiu žodį vėl pranešėjui, kad jis galėtų užbaigti šią diskusiją, jeigu jis norėtų pasakyti. Pirmininkė, taigi, e, iš esmės jūs ir padarėte apibendrinimą, mums reikia techninio pabudžio pranešimo, reikia sustelti ties procedūromis, ties techniniais dalykais. Eina kalba apie taisyklės, kurias mes patys esame nustatę finansavimo procedūros taisyklės ir nereikėtų pasiduoti rinkiminiams e, pagundoms e, šiuo metu artėjant rinkimams. Aš suprantu, ką sako ponė Greslė, bet mes žinome ir generalinio sekretoriaus pozicija buvo pareikšta, kad e, šiuo konkrečiu aptarimu atveju nebuvo interesų konflikto ir nebuvo teisinių problemų susijusių su šia sutartimi. E, Nekantrai lauksiu jūsų pakeitimų. Terminas yra vasario 25 5. Kovo mėnesį e, Strasbūre kalbėsime su šešėliniais pranešėjais, taigi tiek. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Damit können wir den. Labai ačiū. Taigi baigiame diskusiją šio klausimu. Ir toliau kitas klausimas, 20. agentūros, ES agentūros. Ir mūsų pranešėjas yra Petris Sarvama. Ir iš karto jums žodis. Prašom, ponė Sarvama. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Pasinaudosiu šią progą ir noriu padėkoti audito rūmams ir agentūroms už puikų bendradarbiavimą ir indėlį. 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas nėra išimtis nuo ankstesnių metų, kaip pamatysite mano horizontalioje me pranešime dėl biudžeto įvykdymo 12 metais dar daug reikia nuveikti. Ir vėl mes susidurime su netinkamu biudžeto planavimu, pernelyg dideliais perkelimais, nepakankamu skaidrumu, potencialiais interesų konfliktais ir pagaliau netinkamų subsidijų patikrinimų. Kai kuriais atvejais tokių patikrinimų iš vis nėra. Ypač, manau, reikia sustiprinti ex ante ir ex post patikrinimus. Kai kuriais atvejais ex post patikrinimus, kas ypač stebina. Aš taip pat siūlau atit, uh, glaudžiau uh, bendradarbiauti tam tikroms agentūroms, ypač dėl sprendimų, kurie turi įtaikos kitų agentūrų kompetencijai. Tačiau reikia pabrėžti, kad geriausi rezultatai būtų pasiekti, jeigu pačios agentūros susitartų tarpusavyje. Turint visą tai galvoje, noriu atkreipti jūsų dėmesį į skirtingus vaidmenis, funkcijas ir išteklius, kuriuos turi ar vykdo valdo agentūros. Nepaisant to, kad e, biudžeto vykdymo patvirtinimas vykdomas pagal tą pačią procedūrą ką aš turiu galvoje, e, suprasite, kai papasakosiu apie vieną konkrečią agentūrą. Kartais kasdieniniai agentūrų poreikiai neatitinka tradicinės biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros. Ir kai kuriais atvejais e, agentūroms sunku vykdinti reikalavimus dėl išteklių ir darbuotojų trūkumo. Na dabar konkrečiau apie labiausiai nerimą keliančius atvejus. Pirmiausia, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, BEREK, taip vadinama. Aiškiai pasakysiu iš karto, aš pasisakau griežtai už tai, kad būtų biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas ir sąskaitų patvirtinimas būtų atidėtas. Berekui ne viena Bereko atveju ne viena užduotis nebuvo apleista, tačiau jų darbas apskritai yra prastas 12 metais ir dėl to aš noriu pasiūlyti tokį sprendimą. Jeigu pažvelgsite į pranešimo projektą, pamatysite, kad praktiškai kiekviena antrašinė dalis išskyrus vieną rodo, kad e, yra daug trūkumų. At, e, sąskaitų patikimumas nebuvo patvirtinęs sandorių teisėtumas ir teisingumas, e, nepatvirtintas yra pažeidimų, biudžeto ir finansinis planavimas, perkelimai, įsigijimai, įdarbinimas Čia daug yra trūkumų ir vidaus auditas pagaliau. Turint galvoje visą tai, patvirtinimo atidėjimas yra būtinas sprendimas, kad agentūra turėtų laiko įtikinti parlamentą, kad jį gali ištaisyti savo klaidas, tokiu būdu, kad mes galėtume tikėti, kad to jokios ataskaitos apie biudžeto įvykdymą nesulauksime ateityje. Ir jeigu viena kažkuri agentūra išsiskiria, e, reikia pasakyti, kad kasmet turime kažkokį tai vidurkį to, kas daroma e, agentūros, e, tobulų nėra ir turbūt nebus, tačiau ši agentūra tikrai išsiskiria tame kontekste. Dar viena agentūra Frontex. Trumpai pakalbėsiu apie ją. Turime audito rūmų e, pastabas dėl teisingumo ir teisingumo susijusius su sandoriais. Tai yra audito rūmai negalėjo pateikti nuomonės šiuo klausimu, nes auditorumams atrodo, kad jie neturi pakankamai duomenų apie tai, ar informacijos apskritai kai kuriais atvejais. Todėl audito rūmų nuomonė, pavyzdžiui, nebuvo efektyvaus eksantė ir ekspos patikrinimo tų e, sandorių 12 metais. Tačiau pati agentūra Frontex mano, kad jie vykdė eksantė patikrinimus deklaracijų, kurias patikė nacionalinės e, sienos apsaugos institucijos ar agentūros forma ir taip pat pačios agentūros įvykdytais patikrinimais. Dėl, to prieštaringos, dėl tos prieštaringos interpretacijos, dėl tų dviejų skirtingų nuomonių, aš noriu paraginti agentūrą ir auditorumus rasti jiems abiems priimtiną sprendimą, kuriame būtų atsižvelgiama į tradicinius audito kriterijus ir ypatingą aplinką, kurioje veikia ši agentūra. Būtent tai turiu galvoje, sakydamas, e, skirtingus kriterijus ir skirtingą aplinką, kurioje veikia skirtingos agentūros, apie ką aš kalbu savo horizontaliame pranešime. Traukumai įdarbinimo procedūrose ir vidaus e, kontrolės sistemoje buvo panaikinti, e, pašalinti praėjusiais metais ir atsižvelgiant į tai, kad labai skiriasi veiklos aplinka ir jų pačių įvykdytus e, patikrinimus, e, kas buvo ištaisyta 2013 metais pagal e, audito rūmų ataskaitą. Aš siūlyčiau patvirtinti biudžeto įvykdymą Frontexo atveju. Ir pagaliau labai trumpai dar viena agentūra, kurią norėčiau konkrečiai paminėti - informacinių ir technologijų institutas. Čia yra pagrindas kvalifikuotai nuomoniai dėl teistumo ir teisingumo, kurią pateikė auditorumai. Vėlgi, trūksta aiškumo dėl subsidijų sandorių 10 ir 11 metais ši problema grįžta vėl ir vėl mus persekėja vidaus kontrolė, aišku, netitinka užduočių, kurias reikia atlikti, nes kvantifikuojimų tikslų iš vis nėra. Ir tai yra svarbus aspektas. Turime neišleisti iš akių rezultatų, kurių pasiekiame panaudodami mokesčių mokėtojų pinigus, turime žinoti. Mm apie ką kalbame, kai kalbame apie rezultatus. Ir kuomet trūksta tų kvantifikuotinų tikslų, kaip inovacijų ir technologijos instituto atveju, tai neįmanoma iš tikrųjų žinoti, ar kažką gavome už savo pinigus. Bet kokios agentūros atveju. Tai yra labai svarbus aspektas. E, Europos inovacijų ir technologijų institutas per klausimus pateikė gana įtikinamų argumentų ir, aišku, e, klausimas dabar jūsų rankose. Terminas yra po savaitės, šio mėnesio 25 diena ir lauksiu jūsų pakeitimų ir komentarų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Kollege Savame. Labai ačiū, pona Sarvama. Agentūros, kurios anksčiau buvo politinių interesų širdyje, šiemet galbūt nekeria tokių prieštaringų problemų, tačiau nepaisant to jos yra labai svarbios. Na, dabar ponas Dejongas ir ponas Mulderis nori kalbėti. Prašom. Noriu padėkoti pranešėjui už jo pasisakymą. Jeigu supratau, trys institucijos, ar kaip jūs jas bevadintumėte, atrodo, nedirba teisingai. Visą, reiką, visą laiką gerai išklausyti būtų ir kitą pusę. Ir jeigu kas nors gali pabandyti apginti Berek, kurio sąžvilgių buvo mesti rimti klausimai, Galbūt galėtų pakomentuoti pranešėjo nuomonę, kas, kokia situacija yra dabar, kas e, vyko pastaruoju metu ir taip toliau. Ačiū. Janai Mulderiui, ponas Dejongas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat dėkoju pranešėjui už jo parengtą pranešimą. Man atrodo, kad klausimų metu Komisijos e, generalinė sekretorė Dei sakė aiškiai, kad e, agentūros yra nepriklausomos, o komisija te gali joms patarti. Pavyzdžiui, komisija pateikė gairias, kaip išvengti interesų konfliktų. Bet tai yra, tai, tai yra gairės, jos, e, tai yra patarimai, agentūros pačios nusprendžia laikytis tų gairių ar ne. Todėl aš manau, kad vienintelė institucija, kuri gali politinių lygmenių kalbėtis su agentūromis, yra Europos parlamentas. Todėl man malonu skaityti pranešėjo tekste, kad atskaitomybės e, sistema Europos parlamentui turėtų būti pagerinta. Manau, kad tai yra labai svarbi rekomendacija. Tačiau manau, kad ją reikėtų praplėsti ir paaiškinti, kaip turėtų atrodyti tas pagerinimas, ne tik agentūrų atžvilgių, bet ir mūsų atžvilgių. Galbūt pranešėjas turi daugiau minčių, nes e, priešingų atveju reikėtų įtraukti į pranešimą dalis dėl valdymo, dėl komisijos pozicijos ir parlamento pozicijos. Kalbant apie atskaitomybę, ataskaitų teikimą, tai manau, kad yra tam tikro judėjimo darbę su auditorumais, tačiau ir mūsų komitete mes galėtume daugiau dėmesio skirti agentūrų veiklos efektyvumui, rezultatams. Ir kad tai padarytume, turėtume skirti veiksmingumą ir efektyvumą, apie kurį paprastai kalbame, bet taip pat atsižvelgti į tai, kad agentūros yra labai toli nuo visuomenės mažai žmonių žino, kas tos agentūros yra. Mažai žmonių vaimtų protestuoti dėl to, kas vyksta agentūrose, jeigu kas būtų negerai, nes e, jie apie jas nežino. Tai yra problema, kurią reikia spręsti, jų matomumo, jų demokratinio atskaitomumo prieš visuomenę. Ir tai turėtų atsispindėti mūsų ataskaitose, mūsų pranešimuose taip pat. Ir pagaliau dėl kelių atskirų punktų dėl interesų konflikto. Pranešime kalbam apie tai nemažai, tačiau būtent tai, kad agentūros gali vykdyti skirtingą politiką, atsispindi rezultatuose, nes matome, kad yra skirtinga praktika taikoma vengiant intereso konflikto. Ir ne visada aišku, kaip agentūros patikrina ekspertų, kuriuos jie samdo nepriklausomumą ekspertus, kurios samdo ar kurių ataskaitas užsako. Pavyzdžiui, vaistų agentūra, kaip ji užtikrina tą interesų konflikto prevenciją. Dėl CEPO pranešime sakoma, kad taryba nenori kad Cepolas būtų Hagoje, kur yra Europolas. Tačiau Lybė komitete vis dar vyksta apie tai diskusija ir nors atrodo, kad Lybė dauguma pritarė tarybos nuomonėjai, tai dar nėra nuspręsta. Dar posėdis vyks šią savaitę dėl šio klausimo. Turbūt pranešime reikia apie tai taip pat kalbėti, dar mūšis nėra pralaimėtas. Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti pasisakyti agentūrų atstovus. Turime Frontex, EIT, Bereko ir EFSA atstovų. Ar kas nors e, yra čia? Kur jūs čia sėdite? Prašom. Uh, chairman, uh, Ačiū pirmkė. Aš esu Berek agentūros atstovė. Dėkoju komisijai už tai, kad pasisakė šią labai svarbę temą. Komisija pripažino, jog yra trūkumų, kuriuos reikia šalinti Berek tarnyboje ir dėl, dėl biudžeto valdymo. Tačiau turime sižvelgti tai, kad Bereko biuras yra labai jaunas, jauna administracinė struktūra Mes pradėjome gyvuoti tik tai 2011 metų rugsėjį ir 2012 buvo tik pradėta veikla. Buvo baigiamos įgyvendinti visos procedūros. Remiantis audito rūmų išvadomis, nebuvo netinkamai panaudojamos Europos e, Sąjungos lėšos – Ir tai atitiko 2012 finansinė ataskaita, kuri buvo, kur, kur atsispindi, jog visos lėšos buvo panaudotos tinkamai. Berek biure vykdoma kontrolė yra pagrista tuo, kad yra parengtas veiksmų planas ir visos atitinkamos procedūros, siekiant atsižvelgti į auditorumų išvadas Siūlomos taisiamosios priemonės BEREK e, biurui reikalauja labai detalių veiksmų planų. Audito rūmų išvados buvo apsvarstytos valdymo komitete, kuriai priklauso Europos komisija. Nuo 2014 sausio mėnesių BEREK e, dirba labai glaudžiai su komisija ir buvo sukurta speciali darbo grupė, kurios tikslas atidžiai stebėti tuos veiksmus, kurie reikalingi auditorumų išvadoms įgyvendinti. Berek vykdomos priemonės leis Berek išspręsti visas iškilusios problemas, visą tai yra svarbu, kadangi Bereks suvaidins mm, svarbesnį vaidmenį gyvendant telekomunikacijų teisės aktus. Tai tiek ačiū. Dėkuoju. Kas norėtų, ką nors pridurti iš kitų agentūrų, iš čia dalyvaujančių agentūrų atstovų, prašau, galit pasisakyti. Galite sureaguoti į pranešėjo iškeltus klausimus. Euh, ačiū, aš esu Matin Rosinjul Ir aš norėčiau e, pasisakyti apie EIT, apie Europos inovacijų ir technologijų instituciją. E, ataskaita kalba apie 2010 metų veiksmus, ne 2011 komisija atsižvelgė į audito rūmų nuomonę dėl mūsų agentūros ir Mm, buvo atliekama priežiūra aktyvi Europos inovacijų ir technologijų instituto, instituto. Ir aš galėčiau sakyti taip, kad ta veikla, kuri vykdoma mūsų instituto, visų pirma yra sutelkta į tai, kad būtų galima vykdyti kuo geresnį eksantę kontrolę. Šią problemą iškėlė auditorumai. Taip pat EIT mm, parengė specialią ekspos, ekspos kontrolės e, strategiją. O dėl pačio veiklos vykdymo, veiklos rezultatų mes parengėme e, paskirėme tam tikrą subsidiją, kuri leidžia įgyvendinti ir plėtoti konkrečias veiklos rytis. kai kalbama apie svarbiausius veiklos rezultatų rodiklius. Ir mes atsižvelgsime į tas, tuos trūkumus, silpnasias vietas, kurias nustatė auditorumai, sustiprinsime vidaus kontrolę ir vidaus strategiją tam, kad e, veikla ateitie būtų vykdoma veiksmingiau. Ačiū. Sorry. Thank you very much. Okay. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Norite ką nors pridurti, prašau. Aš užmiršau pasakyti, kad e, nutartys dėl susigražinimo tam tikrų lėšų buvo įgyvendintos. Ar dar kas nors iš agentų norėtų pasisakyti, prašau. Labadiena, Paulina Berak iš Frontex generalinio direktorato. Eksanter ekspaus kontrolės tema dažnai yra svarstoma valdybos susirinkimuose ir komisija žino tas problemas. Komisija pritarė pastangoms Frontex ekspaus ir eksante kontrolės rytyje ir atnaujinta tą politiką nuo 2013 metų pirmosios sausio ir nuo to laiko neformalūs kontaktai vyko tarp mm, generalinio direktorato Home ir Frontex šią temą. Mes žinome, kad Frontex pradėjo ekspaust audito kampaniją 2013 rudenį. Ir ten buvo nagrinėjamos ir išlaidos 2012 metais. E, sutarčių sudarimo su naudos gavėjais procedūra vykdoma toliau. Audito rezultatai yra ganėtinai geri Toliau audito rezultatų perdavimas Home generaliniam direktoratui e, bus atlikti 14 metų trečiame ketvirtyje. E, mes e, vertiname teigiamai, Frontexas ėmėsi reikiamų priemonių, užtikrinant exposed and exante kontrolės priemonės. Ačiū. Na. Dėkui, dabar atrodo išklausime visas agentūras ir galime grįžti prie diskusijos komitete. Pone Greslė dabar. Aš tikiuosi, kad niekas iš išorės nesiklauso, kas vyksta čia šiandieną, nes susidaro įspūdis, kad e, mes tik tai įvardėjame problemas, bet e, niekas nėra daroma. Tai, kas pasakyta apie BEREK ir EIT, tęsiasi metų metus. E, ir aš ryštingo pasakymo, kad taip mes ištaisysime viską, neišgirdau. Mes turime išgirsti konkrečių pavyzdžių, kas bus daroma. E, nes e, kitais metais, ko gero, vėl kažkas ateis čia į šį komitetą ir pasakys, kad viskas bus gerai. Šitaip turėtume dirbti Europos parlamente. Ponas Sarvama. Taip, Pane pirmininkė, aš e, manau, kad turime pasinaudoti progą ir surenkti rimtą diskusiją. E, visiškai sutinku su ponė Greslė. Penkių minučių tam tikrai nepakanka. Visų pirma, turiu pasakyti, kad netenkina manęs e, komisijos generalinio sekretariato, kuris kūruoja Berek e, atsakymas, pasisakymas. Mm. Mes turėtume surenkti tikrą diskusiją, turime būti tam pasireiškę, kitaip mes atrodome lyg marionečių teatras. Todėl, jeigu galėčiau pateikti tokį pasiūlymą jums pirmikė, mums reikėtų dėrėtų surenkti tikrą diskusiją, rimtą diskusiją. Pirmininkas iš Iš mano pusės nėra jokių kliūčių, išklausėte komisijos atstovų ir agentūrų atsakymus ir aš siūlyčiau, kad tada jūs savo klausimus tiksliau suformuluot, leistumėte agentūroms ir mes turime dar laiko tokiai diskusijai. Taigi visų pirma dėl Berek. Jūsų atsakymo kertinis akmuo buvo štai koks tai, kad 12 metais agentūra vis dar buvo, taip sakant, įsikūrimo stadijoje. Aš panalizavau situaciją smulkmeniškai ir taip iš tikrųjų nebuvo. E, jau pereitais metais e, Berek buvo kritikuojama biudžeto e, įvykdymo procedūroje. Panės gerbant nėra ir ji būtų priminusi mums, kas iš tikrųjų atsitiko, taigi tas problemos nenaujos ir per praėjusius metus jos tik pablogėjo. Tad e, aš mielai išgirščiau ar Connect generalinio direktorato ar pačios agentūros atstovų pasisakymus. Esu e, iš e, biudžeto generalinio direktorato, koordinuoju biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimus. E, Aš e, manau, iš tikrųjų reikėtų suteikti agentūrams galimybę smulkmeniškiau e, atsakyti į tuos klausimus, pateikti labiau subalansuotus ir konkrečius klausimus, e, kaip ir buvo prašyta. Taigi komisija įsipareigoja iki šios savaitės pabaigos pateikti visus atsakymus. Ir patenkinti pakeitimų teikimo terminus. Kaip e, komiteto pirmininkas turiu Jums priminti Makoviai pranešimą. E, rengiant jį, komitetas e, agentūrams pateikė labai konkrečius klausimus, tada ieškojome praktiškesnio būdo toliau dirbti, nekeliant didelių skandalų, bet aš noriu pasakyti, kad jūs dabar turite puikią galimybę labai rimtai pradėti žiūrėti į šį komitetą. Manau, kad pranešėjas savo pranešime kėlė klausimus, auditorumai kėlė klausimus ir mes tikimės tikslių atsakymų ir tikėjomės jų čia. Galime e, tai padaryti raštu, kitaip sakant, grįžti procedūras, kurios mes norime, kurią norime pakeisti. Pa... <clears throat> E, kaip turėtume dabar spręsti tą klausimą, kad e, būtų aišku, jog agentūros rimtai žiūri šį komitetą. E, jeigu komisija negali atsakyti į konkrečius klausimus, tai tada matyt reikės iš tikrųjų taikyti kitokią procedūrą. Pone <laughs> Greslė. Na, čia yra visų mūsų bendras reikalas jeigu jau užduodame klausimus, o agentūros negali, regės atsakyti į tuos paprastus klausimus, pavyzdžiui, ką jūs planuojate daryti, toks buvo klausimas, tai, tai mane šokiruoja. Namų darbų aš turiu pakankamai, reikia man su rinkėjais per savaitgalį susitikinėti. Tikrai tikiuosi, kad nieks iš išorės ne, ne, nemato ir nežino, kas čia vyksta, nes tikrai toliau taip elgtis, išlaikyti tokią padėtį mes nebegalime. Pusė mano rinkėjų už mane daugiau nebebalsuos. Kollégákat szeretném folytatni, ahol e, Inge Gressle képviselőasszony. Ačiū pirmininkė. Aš noriu atsiprašyti, kad galbūt nebūsiu pakankamai sentimentalus. Jau penkerius metus aš turėjau galimybę dirbti parlamente ir dalyvauti diskusijose, kurie susijęs su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Yra ir kitų deputatų, kurie dirba 15-20 metų ir nedaugiau. Kai aš dar studijavau, galbūt čia šiek tiek sentimentalus pasirodysiu, aš girdėjau, kaip agentūros traktuodavo Europos parlamentarus kaip kvailus, kvailus žmonės. Ir kai kalbam apie viešųjų lėšų panaudojimą, jeigu vykdavo tokios diskusijos, visos institucijos, parlamentas, taryba, tos, tos viso, visos agentūros būdavo skirtingose valstybėse narėse ir būdavo bandama išsiaiškinti, kaip ta, veikma, kaip ta veikla vyksta. Tai atrodydavo kaip kurčių dialogas. Aš norėčiau paprašyti pranešėjo, kad kai yra kalbama apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, reikėtų jų visų patvirtinimą atidėti. Mes turime labai rimtai tai žiūrėti ir taip pat turime stengtis, kad mus traktuotų rimtai. Žinoma, agentūros gali elgti taip, kaip jos nori, bet iš tikrųjų mes negalime leisti, kad ir toliau tai tęstusi. Aš norėčiau žinoti, galbūt ir kiti delegatai, europarlamentarai galėtų man pasakyti, kokios agentūros stengiasi pašalinti trūkumus. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad aš pateiksiu pakeitimus šią temą, tam, kad visų agentūrų biudžeto vykdymo patvirtimas būtų atidėtas Europos parlamente. Ne tik tai tų agentūrų, kurios yra aiškios problemos, bet visų agentūrų, nes tai yra procedūrinis klausimas. Yra ir istorinių klausimų Kiekvienais metais vykdomas biudžeto vykdymo patvirtinimas, bet čia daugiau yra susiję su procedūra, nesu turiniu. Dėl to aš siūlau atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Labai ačiū, keletą žmonių dabar nori kalbėti komiteto nariams ir po to biudžeto e, generaliniam direktoratui ir agentūroms suteiksiu žodį. Ponas Dejongas. Ačiū pirmininkė, norėčiau e, pakartoti, ką sakė kolegos iš pradžių, ypač po Katrin Day pastebėjimų dėl komisijos padėties, jos e, santykių su agentūromis, tai man nerima kelia tai, kad komisija negali atsakyti į klausimus. Ir tuomet nevyksta dialogas. Jeigu taip tęsis metai iš metų, kitą, kitą kadenciją bus tos pačios problemos. Atėjo pats laikas e, aktyviai ir budriai dirbti šio klausimu Ir aš manau, kad aš negaliu pritarti biudžeto vykdymo patvirtinimui, jeigu nesu informuotas. Ačiū toliau, panas Gairis. Ehm, panašiai ir aš galiu pasakyti, kad nereikėtų provokuoti mūsų komiteto. Šią procedūrą mes atliekame kasmet. Turime priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir galų gale agentūrų administracijos turėtų geriau tvarkytis su mokesčių mokėtojų pinigais. Turim galvoje šią agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, visi turi atlikti savo vaidmenį ir pasakyti tai, ką jie turi pasakyti dėl komisijos ir agentūrų santykių, tai aš noriu kalbėti su agentūrų atstovais, o ne su komisijos atstovais, kuri, kurie atrodo tas agentūras dangsto. Na, gal čia yra šioks toks nesusipratimas. Norėčiau komisijos ir agentūrų atstovų paprašyti atsakyti į užduotus klausimus, nes mūsų komitetui reikia konkrečių sprendimų. Agentūrų atveju visą laiką atrodo, kad dėl to, kad jos yra gana toli nuo mūsų išsibaršysios visoje Europoje, joms sunku įsitraukti į pokalbius mumis. E, aišku, agentūros tų dalykų pačios pakeisti negali, jos veikia pagal tai, kas yra sutartyse ir kas priimta, kokie sprendimai priimti valstybė narių. Tačiau parlamentas yra žmonių atstovas ir todėl mes turime gauti tinkamus atsakymus. Taigi prašau komisijos atstovams žodis. Pirmiausia, biudžeto generalinis direktoratas, nes jūs koordinuojate šį procesą. Gal galime išgirti patenkinantį atsakymą. Mes tikrai neketiname vengti atsakymų į klausimus, jeigu turėtume tokius atsakymus. Tačiau, jeigu teisingai suprantu procesą, agentūros buvo kviestos į ankstesnį biudžeto kontrolės komiteto posėdį ir nebuvo kviestos į šį posėdį. Todėl čia atstovaujame komisijos generalinius direktoratus, o ne agentūras. Todėl mes siūlome pateikti atsakymus raštu. Tai galima padaryti gana greitai. Dareko atveju tai jie galėtų pateikti atsakymus jau šiandien. Kad e, tai mes nevengėme atsakymų, bet norime, kad tie atsakymai būtų geresni. Tuo pat metu EEC generalinis direktoratas taip pat nori dar pridurti keletą žodžių dėl EIT. E Gerai, prašom. Dėkuoju. 20 sausio mūsų dėtūros direktorius dalyvavo jūsų posėdį ir jis pateikė atsakymus į 43 klausimus, kuriuos jūs pateikėte. Žinoma, jeigu būtų papildomo prašymo, papildomų klausimų arba tie atsakymai nebūtų iki galo tenkinami, patenkinami, tai tuomet mes esame pasirengę kiek galima greičiau atsakyti papildomai į tuos klausimus. Ir be abejo, ir agentūrose, ir komisijos direkt, generaliniuose direktoratus yra atitinkami asmenys atsakingi už tai. Ir jeigu tie 43 klausimai nebuvo iki galo atsakyti, jeigu kažko trūksta, 20 sausio jie buvo jau svarstyti, bet mes be abejo esame uh, jūsų žinioje, jeigu jūs norėtumėt kažką papildomai paklausti. Ja, ich glaube, mehr können wir jetzt nicht erreichen, aber ich darf den Berichterstatter nochmal. Aišku, atrodo, daugiau nieko neišgirsime, todėl žodis pranešėjai vėl. Aš siūlau nusiraminti visų pirma, jeigu šią diskusiją išpūsime neproporcingai sakydami, kad visa biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra neveikia, tai, tai galėtume turbūt e, susipakuoti savo portfeliukus ir neždintis iš čia. Čia netiek procedūrinė problema. Yra aiškus žingsniai šiandien. Mano problema tokia, kad reikia atsitraukti ir pažvelgti 31 agentūrą iš šiokio tokio atstumo. Visa šio darbo mintis yra ta, kad jeigu aš visiškai sutinku, kad, kaip ponas Gairis sakė, turime tikėtis kasmet geresnių rezultatų. Bendras rezultatas kasmet turi gerėti tačiau mes e, būsime nerealistai, jeigu manysime, kad tai staiga pasikeis. Taigi turime daryti tai, ką aš siūlau padaryti. Turime šiek tiek iš distancijos pažvelgti į bendrą vaizdą ir pažiūrėti, ar yra agentūrų, kurios išsiskiria. Ir tada jas pasodinti antriems metams. Ir pavyzdžiui, šiandien 18 vasario agentūros sako, palaukite dar vieną savaitę, duokite mums. Atas pranešimo projektas paskelbtas jau seniai, visi turėjo galimybę jį paskaityti. Ir manau, kad agentūra, kuri išsiskiria, paskaitė tai labai atidžiai. Ir manau, kad tos agentūros gali mums pateikti atsakymus. Mes švaistame laiką. Aš patenkinas EIT atsakymais, daugumų atsakymų ir matome tai iš pranešimo. Po klausimo buvo rengiamas pranešimas, jis buvo paskelbtas, dabar galite paskaityti, galite pasidaryti savo išvadas ir matote, kad nors Bereko ir pirmo atveju nekvietėme, tačiau kas man nepatinka, žvelgiant bendrą vaizdą, tai yra BEREK. Ir po to, aišku, yra kritinių pastabų EIT ir EIOPAI. Tačiau jie per klausimus puikiai pasirodė. Ir tai yra visiškai pateisinama. Turime bendrą vaizdą ir žvelgiame į kiekvieną atskirą agentūrą. Iš pradžių septynios agentūros e, neturėjo jokių problemų. Jų pranešimus iš karto galėjome paskelbti. Taigi pamažu artėjame prie situacijos, kur susidarėme dabar apie 12 metų klasę, kuri nelabai gerai mokėsi ir paanalizavus jas atidžiau esame tokiame etape turime pranešimų projektus, turime savaitę pakeitimams ir nes, jeigu nesulauksime atsakymų, tai rezultatai bus labai blogi. Berek šiuo atveju. Aišku, aš negaliu kalbėti už visus, pranešėjas turi tik vieną balsą kovo 18 dieną. Taigi neturėtume tai visą tai žiūrėti pro pirkštus, nes negalite žinoti, koks rezultatas bus komitete kovo 18 dieną. Taigi, Dar kartą raginu Jūs ir tikiuosi, kad e, išgirsime iš Bereko, nes aš kalbėjausi su panorėjimu prieš šį posėdį, aš žinau, kad jis yra pasiruošęs mums pasakyti mums, kokie bus tolesni žingsniai. Galbūt auditorumai kažką nesuprato taip, netaip suprato, gal aš kažką netaip supratau. Tikro, ar tikrovė nėra tokia, kokia yra išdėstyta pranešimo projekte. Jeigu ne, tai prašom mm, pasakykite mums, nes terminas yra kitą savaitę ir po to mes balsuosime. Ačiū. Yeah, okay. uh, the... Gerai, dabar suteiksiu žodžiu, žodį vėl agentūroms. Berek agentūros atstovė norėjo pasisakyti, mes to džiaugiamės. Aš tik norėčiau pasakyti, kaip mes toliau dirbsime. Aš manau, iškelti rimti klausimai, mes tikimės konkretesnių atsakymų, tai vienas dalykas. Tačiau aš nenorėčiau, kad mes eskaluotėm skandalo dėl visos procedūros biudžeto įvykdymo patvirtimo. Jeigu į tam tikrus klausimus neatsakytų agentūros, tai būtų netinkama, neproporcinga. Toks mano asmenis požiūris. Aš jį pateikiu tiesiog platesnėme kontekste. Prašau, žodis Jums. Dėkuoju, pirmininkė, kad vėl suteikėte žodį komisijai. Ką aš galėčiau pasiūlyti ir aš manau, kad tai galėtų tenkinti visas šalis, tai yra, kad komisija peržiūrės pagrindinius auditorumų rezultatus, išvadas tos išvados labai techninio pobūdžio, čia bus galima viską greitai, trumpai padaryti. Nesileisiu techninius dalykus, bet bandysiu kiekvieną išvadą panagrinėti ir paaiškinti, kokių veiksmų ėmėsi Berekas remiantis valdybos primtais sprendimais. Galbūt tai patikslins ir paaiškins situaciją. Pagrindinis komentaras audito rūmų buvo toks. Apgalėstaujama, kad apskaitos sistema nebuvo validuota, nebuvo patvirtinta ir pagal esamą informaciją apskaitos berek biuro sistema dabar jau yra validuota, patvirtinta. Antra išvada auditorumų dėl teisėtumo ir reguliarumo transakcijų asignavimai, įsipareigojimai netitinka teisėtų įsipareigojimų. Tai buvo vertinama kaip pažeidimas, kalbant apie, apie įsipareigojimus ir asignavimus. Berek e, agentūra e, parengė specialią informaciją ir procedūrą, įtraukė į konkrečius Mm, dokumentus į apskaitos vadovą. Ir yra atitinkami atsakingi asmenys. Buvo specialus dėmesys tinkamam, tinkamam prognozavimui skiriamas ir atitinkami teisiniai įsipareigojimai. Tai čia dėl antros auditorumų išvados. Trečia išvada. Auditorumų susijusi su biudžeto ir finansų valdymu. Auditorumai atkreipė dėmesį biudžeto valdymo pastangos 2012 finansiniais metais. Biudžeto gyvendinimo norma buvo 3,4 procentai. Komisija vykdė biudžeto įgyvendinimo priežiūrą 2013 metais ir reguliariai biudžeto priežiūra buvo vykdoma kartu su BEREK agentūra. Dabar jau baigiama procedūra, galbūt jau vakar jinai buvo baigta ir biudžeto gyvendinimo norma pagerinta 89,5 5 procentai, o įgyventimas 76 procentai. Mes nieko negalime pakeisti praeitėje, tačiau mes galime užregistruoti, jog yra pagerėjimas 2014 metams. Dėl įsipareigojimų ir perkelimų į kitus metus. Auditorum apgalėstauja, jog asignavimai ir įsipareigomai tam tikrai buvo atšaukti ir išsakytas susirūpinęs, kad tam tikrai asignavimai nebuvo panaudoti ir turėjo būti atšaukti. Taip pat apgailestaujama, jog perkelimo lygis į 2014 metus, metus buvo gana didelis, 90 procentų iš viso, ir auditor rūmai mano, jog Bereko agentūra patiria sunkumų planuodama ir gyvendinama šios agentūros veiklą. Kaip anksčiau paaiškinta, būtinos procedūros dar perkeliamo kitais metams ir aiškus atsakomybės apibrėžimas buvo įtrauktas į finansų apskaitos vadovą ir nustatyti visi atsakingi asmenys. Kaip pavyzdys, 2013 metų ataskaita jau yra baigiamojo stadijoje. Ir lyginant su 12 metais rezultatai yra geresni. Taigi Berek e, agentūra gerina savo veiklą. Kita išvada susijusi su viešaisiais pirkimais ir įdarbinimo procedūra. Dėl viešųjų pirkimų Berek kartu su kitomis e, finansinėmis procedūromis e, parengė visas procedūras finansinėme vadovė dėl taisyklių viešų pirkimų, pirkimų ir didesnė parama skiriama viešiesiems pirkimams. Dėl užimtumo įdarbinimo procedūrų buvo specialios paramos priemonės e, sukurtos 2014 metams ir ta procedūra atnaujinta remiantis e, specialia priežiūros procedūra telekomunikacijų politika buvo įtraukta į BEREK veiklą nuo 2014 metų. Jinai atnaujinta lyginant su 2013 metams. Čia kalbama apie mobilių telefonų e, suteikimą darbuotojams, kurie keliauja, kuriems reikalinga tokia priemonė, kaip darbo priemonė. atitinkamuose tarnybose parengtos taisyklės pagal naują finansinį reglamentą. Dėl vidaus audito, audito rūmų išvadoje pažymima, jog yra daug neišspręstų klausimų susijusių su vidaus kontrolė. Berek agentūra parengė vidaus kontrolės standartus pagal veiksmų planą ir tai yra vykdoma kartu su vidaus audito paslaugomis. 2013 metais yra pagerinta darbo programa, siekiant formalizuoti procesus su labai aiškiai žingsniais, atsakomybės rytimis ir terminais. Nemažai procesų yra taip pat konkretizuota apskaitos ir finansų vadovose – kuriuos, kuriais naudojasi visi finansinę veiklą vykdantis pareigūnai. Taip pat yra parengta informacinių technologijų saugumo procedūra. Taip, aš, taigi aš jums labai trumpai pateikiau ataskaitą dėl visų veiksmų, kurių ėmėsi BEREK agentūra per praėjusius metus. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Kas dar gali ar norėtų pasakyti iš agentūrų pusės? Aš manau, kad dabar išklausėme gerą ir detalų pranešimą. Aš noriu paklausti pranešėjo, ar jis norėtų baigiamasias pastabas pateikti. Dėkui pirmininkė. Ir dėkoju Jums už tai, kad dabar e, pateikėte smulkmenišką informaciją apie daugumą iš e, minčių, kurios išdėstytos pranešimo projekte. Taigi, iš e, mano pusės daugiau nieko neturiu pasakyti. Nuoširdžiai dėkoju visiems ir lauksime pakeitimų, kad galima būtų galtinai suformuluoti šio komiteto nuomonę apie biudžeto įvykdymą. Dėkui. Pirmininkas, tvarka, e, dėkoju. Galime baigti šio darbo tvarkės punkto šio darbo tvarkės punktas svarstymą. E, dabar norėjau suteikti žodį poniai Ajalai Sender, bet dabar jos salėje nematau. <coughs> tai reiškia, kad dabar a, darysime pertrauką ir tęsime po pietų. Ne, nėra po pietų a, posėdžio, na jeigu jos nėra, tai nieko padaryti negaliu tada. She's there. Ah, ah okay. Okay. I give, uh, I give... Taigi aš sutinku suteikiu žodį poniai Ajalai Sender dėl. So. E, okay. No. Okay. The floor is yours, please. Taigi jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2012 buvo labai svarbus metai, kalbant apie iniciatyvas, e, ypač kai kalbama apie kovą su sukčiavimu ir ES e, finansinių interesų apsaugą. E, komisija yra pateikusi e, pasiūlymus e, dėl kai kurių svarbių teisės aktų, tame tarpe dėl ES prokuratūros yra vykdoma labai svarbi OLAF reforma. Kalbant apie e, finansinį interesų apsaugą, greta, greta um, Europos uh, prokuratūros uh, komisija um, nuveikė nemažą darbą e, susijusi su e, finansiniais nusikaltimais e, ir atitinkamų bausmių suvienodinimu. Komisija taip pat parengė savo ataskaitą, kurioje nurodė asignavimus ir biudžeto išlaidas, e, mes matome, kad e, išlaidų sumos e, padidėjo. Tai šiame komitete verčia suklusti. Pranešime apie kovą su sukčiavimu mes e, ypatingą dėmesį skyrėme sukčiavimui išlaidų srityje. Valstybės narės atsakingos už maždaug 80 procentų biudžeto išlaidų e, užtikrinimą e, ir mes ypatingą dėmesį turime, turime skirti tam, kad šie procesai būtų kuo skaidresni ir kad ypač būtų susitelkta į neteisėtų išlaidų ir sukčiavimo konkrečius atvejus. Žvelgiant į keletą pastarųjų metų ir atsižvelgiant į krizės situaciją, matome poveikį įplaukoms, pajamoms E, ir e, šitame kontekste mūsų piliečiai laukia veiksmų kovojant su mokesčių vengimu ir mokesčių sukčiavimu. E, kalbant apie išlaidų pusę, metai po metų išlaidų mažėja. Taip pat e, kas metai mažėjo ir e, pajamos, vadinasi, reikia stengtis e, užtikrinti tokį biudžetą, kuris patenkintų mūsų piliečių poreikius ir mokesčių vengimas, mokesčių sukčiavimas e, šia prasme yra tarsi koks auglys. E, e, dėl sukčiavimo mokesčių srityje kas metai vienam ES piliečiui prarandama maždaug 2000 eurų. E, Kitas rytis yra sukčiavimas PVM srityje. Mm. Pergyvename ekonominį ekonominę krizę, kuri didelį poveikį daro valstybėms narėms, ypatingai esančioms pietuose matome, kad e, šešėlinė ekonomika, e, su kuria tarsi jau buvome pradėję susidoroti, vėl e, kelia problemų. Komisija sako, kad atsiranda tokių problemų ir neigiamas poveikis, kai kalbame apie PVM sukčiavimą, yra 192-193 milijonai eurų. <clears throat> Taigi yra skirtumas e, tarp to, e, kas turėtų būti surinkama ir e, yra surinkama, yra didžiulis. Eina kalba apie 150, apie 15 tūkstančių milijonų eurų. Tos sumos nelygų valstybė narė gali skirtis daugiausia Vokietijoje, toliau Italijoje Ir tai yra todėl, kad e, teisės aktuose yra spragų, kurias reikėtų e, pašalinti. Valstybės narės gerina savo gebėjimus įvardinti ir aptikti e, neteisėtas operacijas, pažeidimus. Ir e, atsitinka taip, kad, kad e, kai kuo daugiau pažeidimų aptinkama, tada susilaukiama priekaištų, kad e, tikriausiai tų sukčiavimo atvejų yra dar daugiau ir kodėl jie nėra aptinkami. Tai svarbiausia turbūt yra vis tik aptikti konkrečius atvejus, negu kad e, teikti, kad tikriausiai dar daugiau jų yra paslėptų. E, yra tam tikras skirtumas tarp klaidų skaičiaus ir tikrųjų pažeidimų. Taigi savo pasiūlyme mes analizuojame naujas priemonės, remiame jas, remiame valstybių narių pastangas aptikti, e, kuo galima daugiau pažeidimų. E, buvo konkrečių, e, gana stambių pažeidimų E, kurie privertė nutraukti finansavimą 2010-2012 metais. Taip pat e, pastebime, kad e, prieš uždarant sąskaitas atsiranda vis daugiau ir daugiau korekcijų Todėl e, būtina panalizuoti visas priemonės, e, kurios yra naudojamas per visą biudžeto laikotarpį ir e, užtikrinti, kad e, finansų laikotarpio pabaigoje galima būtų susigražinti lėšas ir padaryti korekcijas. Pranešimo pabaigoje aš akcentuoju, kad būtina atsižvelgti į e, tas rekomendacijas, e, kurios kiekvienais metais yra pateikiamos. E, komisija yra pažymėjusi, kad valstybės narės ne visada atkreipia dėmesį į tas rekomendacijas ir todėl reikėtų pareikalauti iš valstybė narių pagrįstų atsakymų, kodėl tų rekomendacijų nesilaikoma 2011 metų e, rekomendacijos dėl PVM 2012 e, metais buvo tik tai pradinėje stadijoje įgyvendinimo ir e, todėl reikėtų atidžiau pažvelgti, kodėl valstybės narės kol kas ne viską įgyvendino su paprastinimo, ankstyvo įspėjimo srityje. Ir ir kitose srityse. E, kai kurie sektoriai e, kėlė mums e, didesnį nerimą. Jie Ir vienas iš tokių sektorių yra būtent žemės ūkis. Šiame komitete jau anksčiau, kai pradėjome, kai pradėjome analizuoti pereimą nuo pirmojo prie antrojo ramščio konstatavome, kad e, kaimo plėtros srityje e, yra didesnė rizika e, ir tada konstatavome, kad užkartant kelią sukčiavimui čia bus ko gero daugiausia darbo. E, kalbant apie sanglaudos politiką, e, tai komisija e, savo naujose reglamentuose taip pat numato tam tikrų priemonių, kurios turėtų užkirsti kelią sukčiavimui. Pasirengimo narystiai sritis valstybėse, kurios e, rengiasi narystiai, e, taip pat e, egzistuoja priemonės kovai su sukčiavimu, egzistuoja taip pat ir specialūs sutarčių straipsniai numatantis e, kovą su sukčiavimu. E, per pakeitimus e, mes turėtume išdėstyti savo nuomonę taip pat ir šiuo klausimu. Yra valstybių narių, kur yra daugiau skaidrumo ir mažiau sukčiavimo. Ir uh, su tomis valstybėmis reikia dirbti pasiremiant e, būtent e, sutarčių straipsnių, numatančių kovą su sukčiavimu kontekste. E, jau minėjau, kad vyksta Olafo reforma. Dar viena sritis, kurią analizuojame smulkmeniškiau, yra tabako kontrabanda ir esu tikra, kad komisija turės ką pasakyti, kai kalbama apie šią sritį, santykius su didžiosiamis e, tabako įmonėmis. Taigi, lauksiu jūsų e, pakeitimų, atsižvelgiant taip pat ir į pačią naujausią informaciją, kurią esame gavę iš komisijos ir valstybių narių. Gerbiami kolegos, dėkuoju. Pranešėjai už jos pasisakymą. Prieš suteikdama žodį kitiems, norėčiau paklausti, ar komisija ir OLAF čia yra, ar, ar šioms institucijoms čia yra atstovaujama? Ar norėtų pasisakyti atstovai, pakomentuoti tai, ką pasakė ponė Sender? Kadangi nėra tokių norinčių pasisakyti, suteiksiu žodį europarlamentarams. Ja, vielen Dank. Also, ich möchte... Labai ačiū. Norėčiau pasakyti, kad metų ataskaita yra tik tai dalis informacijos, kalbant apie Olafo ataskaitą ši informacijos dalis. Nekalba apie ribinės vertės. Kokia ta vertė yra? Informacijos tos nėra. Kokia yra tokia ta vertė pagal Olafo tyrimų prioritetus ir kokį vaidmenį tai vaidina, vaidina, vaidina kovoje su sukčiavimu ir kasdienėje Olafo veikloje. Ar tai yra, turime 5000 eurus vienoje kategorijoje. E, turime kitus skaičius, kurie reiškia ženklę žalą ES interesai. 250 tūkstančių 000 žemės ūkio plėtrai. 99,8 procentų visų atvejų e, žemės ūkija yra mažiau negu e, mažiau negu 250 tūkstančių atvejų, e, eurų. Tai yra daugelį atvejų ta ribinė vertė nepasiekiama. viename laiške iš komisijos Olaf apie šią problemą. Tai yra Tai yra, jeigu taip yra, tai tuomet Olafas tyrimų nevykdo, jeigu ta suma yra mažesnė negu 250 tūkstančių eurų. 13 vasario paskelbtas laiškas dėl Olafo tyrimų prioritetų ir tai nėra įtraukta į jo prioritetus. turime labai būti atsargus šiais klausimais, net iš statinės informacijos matome, kokia yra tikrovė ir koks yra Olafo vaidmuo. Taigi, Olafas iš tikrųjų niekam nepadeda nei e, valstybėms narėms, nei agentūrams. Taigi pirmasis klausimas yra, koks yra tų ribinių verčių, tų e, limitų suma Olafui apskritai. Laiške komisijai sakome, kad e, tie skaičiai neturi jokio vaidmens, nevaidina, tačiau netiesa. Tos e, sumos turi vaidinti labai svarbu vaidmenį ir turėtų būti labai svarbus Olafo bendro darbo aspektas. Manau, kad komisija turėtų kreipti dėmesį į šį klausimą, kaip veikia Olafas, kokie yra jo veiklos tikslai. Tai juk yra kova su sukčiavimu. Jeigu pažvelgsime 14 metų tyrimų prioritetus, kalbant, turint galvoje apie ES kompetencijas, kurios perduotos agentūroms, tai čia matome ir Olafo vaidmens atitikmenį. Matome, kad yra klausimų, kurios reikia patikslinti. Aišku, teiksime pakeitimų. E, Paskutinėme pranešime buvo e, tokių dalykų, kurie įpareigojo komisiją kažką daryti. Tikiuosi, kad komisija ir Olafas negalvoja, kad dėl artėjančių rinkimų mes nieko nedarysime. Taigi, mums reikia dar visų pirma sulaukti atsakymų į ankstesnio, į ankstesnio pranešimo iškeltus klausimus. Dėkuoju. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Panašu, kad ne. Tuomet keliu klausimą, poniai Sender, ar jūs norėtumėt sureaguoti tai, kas buvo pasakyta? Žodis jums. Sí, gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, Ingeborg, aš neturiu informacijos, paskutinės informacijos iš Olafo neturiu. Tačiau manau, kad tu padarysi, ką žadėjusi. Na, Visą laiką dirbame su e, sukčiavimu. Išlaidų prasme biudžetas sumažėjęs, tačiau reikia pažvelgti taip pat ir į pajamų pusę, į sukčiavimą pajamų srityje. Tai yra susijęs su PVM sukčiavimu Aš niekada su Olafu nesutikau, tu tuo metu Olafą gyniai. Mes norime, norime kad būtų e, gerinamos procedūros, matomas yra prokuroro postas. Žinome, kad kai kurioms valstybės narėms e, šios taisyklės nebus taikomos ir aš manau, kad mums reikia dar ir baudžiamojo kodekso. Reikia aiškių, aiškių taisyklių persakyti tokius pažeidimus. Aš skaičiau Vono pranešimą ir remiausi juo dirbdama šį darbą ir galų gale valstybės narės tai panaudoja didžiausią dalį biudžeto, todėl mes turime gauti e, valstybių narių pagrindimą tuomet, kai jos nesilaiko komisijos ar parlamento rekomendacijų antrajame etape. Taigi, lauksiu nekantriai jūsų pakeitimų. Aš kaip žiautąšiai bejelentem, hogy a mū... Ačiū. Gerbiami kolegos, pakeitimams pateikti terminas yra 25 vasario, 12 valanda. Tuo mes baigiame nagrinėti darbo tvarkę šios dienos posėdžio. Kita kartą mes galėsime sugrįžti prie keitimosi nuomonėmis su komisijos atstovais. Tai bus 20 vasario. 20 vasario 9 valandą mes susitiksime kitą kartą. Tai bus bendras posėdis su biudžeto komitetu. Dabar steiksiu žodį poniai Sanders. Sí, presidente. No sé si he entendido mal, pero he entendido que el plazo de enmiendas. Ačiū, pirmininkė.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 tik atvyko Olaf atstovė, prisijungė prie mūsų tik. O mes jau baigėme savo darbą. Buvo pateikti visi klausimai. Bet mes dar turime laiko. Ar jūs pritartumėte tam, kad Olaf atstovė pateiktų Olaf nuomonę dėl finansinių interesų apsaugos pranešimu. Pone Sanders. Eh, Na, aišku, aš labai norėčiau užduoti eh, kai kurios klausimus, kurios išdėstė ponia Greslė dėl tų ribinių sumų visų pirma ir 14 metų, apie 14 metų prioritetus. Čia ponia Greslė taip pat pateikė pastabų. Mes juk turime laiko ir mano pranešimo svarstymas buvo numatytas 12 valandą, taigi būtų labai gerai išklausyti Olafo, jeigu neprieštarata. Pirmininkė, aišku, patikslinimai visada labai svarbus. Tačiau jeigu komisijai atrodo, kad tai nėra būtina, jeigu komitetui atrodo, kad tai nėra svarbu, tai nebūtina tai klausyti 3-4 kartus. Gerbiami kolegos, aš taip pat pritariu. En el, decir, por lo tanto, igual que... A, aš žinau, kad mano pranešimas turėjo būti pristatomas 12 valandą. Tai jeigu buvo numatyta 12 valanda. Ir Olafo atstovai mane, kad jiems reikia ateiti 12 valandą. Taigi dabar mes turime laiko ir jeigu mm, komiteto nariai neprieštarauja, tai mielai išklausyčiau Olafo. Tisztelt képviselőtársaim, mielőtt bonyolult ügyrendi vit. Gerbiami kolegos, taigi suteiksiu žodį Olaf atstoviai nors ir nebuvo kalti e, Olaf atstovės, bet jinai šiek tiek pavėlavo, bet mes suteiksime jai galimybę išsakyti nuomonę. Prašau. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, atsiprašau, kad atėjau tik dabar, bet kaip sakė pranešėja. Mūsų žiniomis šis klausimas turėjo būti svarstamas 12 valandą. Taigi aš negirdėjau ponios Greslė klausimų, tačiau kaip įmanydami bandysime juos atsakyti. Galbūt visų pirma bendras mūsų atsakymas į ponios Sender pranešimą. Komisija yra nustebusi dėl labai subalansuoto pranešimą. Na, paprastai mes kalbame darbo metu ir angliškai, ir prancūziškai. Na, Tai pranešimas yra labai subalansuotas ir konstruktyvus ir komisija iš tikrųjų labai juo džiaugiasi. Tai yra labai pozityvus signalas prieš Europos rinkimus. Mm, tai jis taip pat rodo, kad ES komisija ir valstybės naras deda pastangas kovodamas su sukčiavimu ir e, korupcija kenkiančiais ES biudžetui. Ir aš taip pat turiu pasakyti, kad komisija parengė ne vieną teisėkuros iniciatyvą ir kitų iniciatyvų kovojant su sukčiavimu ir korupcija. Reikia paminėti PIF direktyvos projektą. dėl finansinių interesų apsaugos. Taip pat reikia paminėti ir reformas pradėtas spalio mėnesį praėjusiais metais. Taip pat norėčiau e, paminėti pastangas kovojant su cigarečių kontrabanda, patvirtinus e, komunikatą dėl cigarečių kontrabandos e, 13 metų birželio mėnesį. Tai yra puikios pastangos kovojant su korupcija ir sukčiavimu. Taip pat norėčiau priminti tai, kas man atėjo galvą. Žinote, kad viešųjų pirkimų paketas yra galutinai patvirtintas, tai yra taip pat svarbi priemonė kovojant su didės, dėl didesnio skaidrumo viešųjų pirkimų srityje. Tai yra taip pat svarbu paminėti. Taip pat reikia paminėti, kad jeigu yra pažangos, tai reikia pabrėžti, kad mes negalima sustoti, nedėti daugiau pastangų. Komisija, aišku, toliau dirbs su valstybėmis narėmis. Valstybės narės, kaip žinote, daug dėmesio skiria kovai su sukčiavimu. Ir Olofo reglamente valstybės narės visiems narėms numatytą prerogatyvą įsteigti atitinkamus padalinius, kad būtų įsteigti kovos suskčiavimo koordinavimo skyriai ir Olafas bei komisija gali reikalauti iš valstybių narių rezultatų. Iki Olafo reformos tai buvo įmanoma, aišku, paprašyti, tačiau dabar valstybės narės turi teisinę pareigą, prievolę teikti tokias ataskaitas ir mes ateityje galėsime geriau kovoti su sukčiavimu. Tokios bendros pastabos. Kolega iš biudžeto direktorato sakė, kad buvo užduota klausimų dėl e, sumų ir tyrimų prioritetų. Na, aš nesu detaliai pasirengus atsakyti šios klausimus, tačiau turiu pasakyti, kad e, naujovė kylanti iš Olafo reformos yra politinis keitimasis nuomonėmis, kuris numatytas pagal reglamentą 883, kuris pirmą kartą vyks e, balandžio 8 dieną, dalyvaujant Olafo generaliniam direktoriui ir e, priežos komiteto atstovams. Ir, kaip sakiau, šis renginys įvyks balandžio 8 dieną. Ir vienas konkretus klausimas yra tyrimų prioritetai. Ir tuomet, aišku, bus galima detaliai aptarti šios dalykus. Taip pat e, generalinis direktorius ir pristatys tuos e, prioritetus 14 e, metams. Ačiū. Köszönöm szépen. Gressle képviselőasszony. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Resler. Nenoriu, aišku, būti navadi, tačiau niekas atrodo nepasirengęs užduoti tuos šios e, klausimus. Vis tiek dar yra klausimas dėl tų ribų. Komisija mums melavo Ir e, svarbus klausimas yra, kokia yra IPP, kokia yra IPP svarba Olafo darbe. Ribinės vertės yra vis dar klausimas. Aš nenoriu atidėlioti atsak... diskusijos šiais klausimais, mums reikia atsakymo. Komiteto posėdis yra bevertis, jeigu po to reikia laukti atsakymų raštu, jeigu niekas nežino, apie ką kalbama. Taigi norėčiau sužinoti, iš kur gauti informaciją, su kuo kalbėtis. Reikia kviesti žmonės čia, kurie gali čia atėję pasakyti, koks yra tų sumų, ribinių sumų vaidmuo Olafo darbe. Kodėl kai kurie tyrimai dingo iš prioritetų sąrašo, juk tyrimai yra svarbiausia Olafo veikla. Kur dingo tos bylos tie atvejai, kurie nepalėtė, nepasiekė tos ribinės ribos. kaip galima pagerinti informacijos srautus. Aišku, kad tai nebūtinai susijęs su 12 metais, tačiau saugant ES finansinius interesus tai yra svarbu. Aš kalbėjau apie 250 tūkstančių eurų ribą regionės plėtros srityje. Taigi, norėtume išgirsti atsakymus pagaliau. Van-e még kérdése észrevétele bárkinek? Ar būtų dar komentarų iškeltais klausimais? Jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį Olafo atstoviai. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, ich bitte um Verständnis, äh, dass. Ačiū, pirmininkė. atleiskite mums, bet į smulkmenas e, neketiname leistis. E, kalbant apie ponios Greslę klausimą, tai turiu pasakyti, kad e, reikia man pasitarti su generaliniu direktoriumi. Aš Jau minėjau, kad balandžio 8 dieną bus tarp institucinis susitikimas ir galima bus pakalbėti apie prioritetus 2013 e, e, metais apie nemažai diskusijų apie uh, tuos dalykus, ponė Greslė minėjo uh, tam tikrus procentus, uh, iš tiesų tai, tai tokių ribų ir nebėra 2014 metais. <clears throat> Mes pradedame tyrimus pagal OLAF reglamento penktąjį straipsnį, kuris labai aiškiai nustato, kad e, generalinio direktoriaus sprendimas pradėti ar nepradėti tyrimo e, e, bus priimamas atsižvelgiant į tyrimų prioritetus ir tas sprendimas taip pat turi atsižvelgti į OLAF išteklių tinkamo, tinkamo pajėgumų panaudojimo. Taigi, kaip jau ir minėjau, generalinis direktorius, ponė Greslė, balandžio 8-ąją gali pateikti jums visas smulkmenas. Dėkui. Pirmininkas, dėkui. Vėl žodis poniai Greslė. Uh nenoriu pasirodyti nemandagi, bet eina kalba apie komisijos pranešimą apie kovą su sukčiavimu. Ir e, ten tos viršutinės ribos yra minimos. Ir aš užtat ir klausiu dėl 2012 metų ribas. E, tais svarbus dalykas, ginant sąjungos finansinius interesus. Todėl e, norėčiau e, pasikeisti nuomonėmis, e, iš tikrųjų lauksiu generalinio direktoriaus balandžio 8 dieną, bet turiu pasakyti, kad artėja terminas pakeitimams <clears throat> ir VON pranešime dėl kovos su finansiniais nusikaltimais ir sąjungos finansinių interesų gynimą e, mes turime informacijos ir e, mums komiteto posėdžiuose taip pat reikėtų apie tai diskutuoti. Ponas Gair. Dėl minties apie pakeitimus Ajala Sender pranešimui. Pone Greslė paminėjo tai, e, galbūt netiek daug reikėtų kalbėti apie tų ribų vertinimą. Jeigu komisija savo strategijoje <clears throat> turi e, kelti tokią mintį, tai mes turime su komisija apie tai ir kalbėti. O dėl jūsų tezės, jūsų hipotezės, kad Olafas e, e, pagal jūs e, netiria 99 ar kiek procentų bylų, tai tada išeitų, kad iš vis mokėjimai žemės ūkio sektoriuje nebūtų įmanomi. Man atrodo, kad nėra tas vaizdas toks jau juodas, kaip kad jūs bandote pavaizduoti. Kiti kolegos irgi kalbėjo apie OLAF veiklą, o jūsų šnekos apie ribų svarbą pradedant Olafui tirti bylas, tai kaip jau girdėjome, ta riba yra tik vienas iš kriterijų, toli gražu ne pats svarbiausias. O kalba apie skaidrumo nebuvimą, kovojant su sukčiavimu tai e, vis tik negalėčiau pritarti jūsų e, polinkiui viską vaizduoti labai tamsiomis spalvomis. Pone Greslė. E, tuos skaičius aš gavau iš atitinkamo generalinio direktorato. E, Jie susiję su pereitų metų sausio vasario mėnesio situacija ir ten buvo sakyta, kad kaimo plėtros sektoriuje e, Olafo Olafo veikloje buvo tik tai keletas <clears throat> bylų, kurias Olafas tyrė. E, ne, aš nejuodinu ar diskredituoju Olafo, tik tai klausiu, kas tą daro, jeigu valstybėms narėms e, duodame pinigus tai ir valstybės narės e, tų bylų netiria, Tai e, jeigu ir Olafas jų netiria, tai kas tai daro? Turime rimtą problemą. Būtent tą aš ir akcentuoju. Turime rimtą problemą. E, kiek yra e, bylų tyriama, kurios pradėtos na, remiantis e, mažesniu, e, mažesnė viršutinė riba, e, aš ir norėčiau išgirsti po tą viršutinę ribą yra 99 procentai visų bylų. Dėkui, ponė Greslė. Aš žinau, 13 metų sausio vasario generalinio direktorato Agri laišką. Jeigu pažvelgsite į 2012 ir 2013 metų statistiką, apie pastaruosias pranešimas bus neužilgo paruoštas, tai e, iš tikrųjų generalinis direktorius e, balandžio 8 dieną galės daug daugiau jums apie tai pasakyti. Tiesą sakant, e, bylų mes dabar tyriame daugiau, o ne mažiau. E, iš esmės beveik e, šimtų procentų panaudojame visus savo pajėgumus. Aš jums e, citavau OLAF reglamento penktąjį straipsnį. Savime suprantama, tuos faktus, kurie išdėstyti minėtam laiške, mes tirsime. Na, o 2014 metais e, nebus tų tikrųjų viršutinių ribų nustatyta Olafui, mes turėsime tik tai bendras gairės, diskusija šiais klausimais tebe vyksta, taigi naujosiuose prioritetuose tokių viršutinių ribų nebebus. Apskritai kalbant, žinoma, aš čia konkrečių kokiu nors skaičių neturiu, kiek žinau skaičius apie 12-13 metus, tai negaliu patvirtinti to, ką jūs sakėte, bet žinoma, išanalizuosime tą laišką. Kresla kaip iš jau esu parančioje. Pone Resi, žodis jums. 2012 vėl sugrįšiu 2012 metai. Buvo gana išsami statistika parengta. Ir tai buvo išdėstyta keliuose laiškuose. Mes bandėme išsinagrinėti, kaip būtų galima pasinaudoti tą statistiką, kaip būtų galima palyginti tuos statistinius duomenis. 425 atvejai per metus buvo pradėti tirti ir baigti tirti. Taip e, sako statistika. Statistinių domenų buvo pateikta žymiai daugiau, o lyginant apie palyginamumą, nemanau, kad tai vyksta, kad vyksta palyginimas. Būtų galima netgi teikti, kad Olaf buvo mažiau veiksmingas lyginant su praeitimi. Jeigu pažiūrėtumėt, kiek e, buvo ištirta atvejų ir tolesnės veiklos, kokia buvo tolesnė veikla po tų atvejų tyrimo. Aš galėčiau priešingai tvirtinti, kad Olaf yra mažiau veiksmingas, bet reikia labai atidžiai išnagrinėti statistiką, aš tai ir bandau padaryti. Aš noriu pasakyti, kad aš negaliu sutikti su tais skaičiais, nes statistinių duomenų palyginamumas jau nebėra garantuojamas taip kaip buvo anksčiau. Aš būčiau linkusi manyti, jog jokių pokyčių nebuvo pasiekta. Aš norėjau visą tai aiškiai pasakyti, nes svarbu, kad mes patys savo nemeluotume. Esmačere vége felé haladva még egyszer megadom a szót az Olaf igen tisztelt képviselőjének, aztán pedig majd. Dabar tęsiant diskusijas suteiksiu žodį Olaf atstoviai, o po to poniai Sander suteiksiu žodį, kad būtų galima užbaigti šio, šį darbo atvarkės punktą. Äh, äh, Ačiū sutiktą žodį dar kartą. tai, ką pasakė ponė Gresler, jūs visiškai teisi. 2012 metai mes pakeitėme šitą statistiniuose domenyse, nes buvo reorganizuotas, pertvarkytas OLAF. 2012-31 vasario buvo užbaigtas reorganizavimas, buvo tyriamosios procedūros įdėktos, kad būtų galima pagerinti OLAF veiksmingumą ir 2012 buvo pereinamieji metai. Tai atsispindi metinėje ataskaitoje mūsų agentūros. Bet tikrai buvo didinamas e, skaidrumas ir generalinis direktoratas, jo, direktorius, jo, jo atsakomybėje buvo užtikrinti pokyčius agentūroje ir užtikrinti, kad tyrimai būtų veiksmingesni, efektyvesni. Balandžio mėnesį jūs pamatysite, susipažinsite su 13 metų ataskaita. Ten rezultatai pateikiami gana neblogi, įvertinti pokyčiai OLAF struktūroje, kurie yra teigiami. Ir ataskaita bus paskelbta balandžio pabaigoje. Baigiant diskusiją, suteikiu žodį poniai Sanders. Ačiū, man tikrai buvo malonu sudalyvauti šiuose diskusijose. Ir tai atspindėsiu ir savo pakeitimuose. Statistikos klausimas yra gana sudėtingas. Kamtais, kartais tai vertinama palankiai, kartais ne. Ir jeigu audito rūmai pakeis savo statistiką, mes irgi turėsime prie to prisitaikyti. Bet turime įsisamoninti, tą faktą, kad turime nešališkai naudoti statistiniais duomenimis. Nesižvelgiant tai, ar ta statistika palanki ar ne, reikia laikytis nuseklumo. Mes gavome tam tikrus paaiškinimus de una serie de cambios legislativos a los que tenemos que dar tiempo y que yo entiendo que son en principio positivos. Mums reikia skirti laiko išnagrinėti tiems duomenimis, vertinti, kas, kas naudinga, kas ne. Nemanau, kad reikėtų siūsti laišką su kaltinimais dėl žemės ūkio tam tikros statistikos. Aš nesuprantu dėl Žemės ūkio generalinio direktorato ir OLAF pozicijos. Žemės ūkio generalinis direktoratas neigiamai vertina rezultatus, OLAF teigiamai. Čia reikia konsultuotis ir su valstybėmis narėmis. Olaf ne viską tyrė ir buvo aiškiai pasakyta, kad Olaf remiasi tam tikrais principais. Žinoma, būtų gerai pasikviesti genera... E, Žemės ūkio generalinio direktorato direktorių, kad būtų galima su juo padiskutuoti mūsų komitete. Aš norėčiau susitikti tiesiogiai su asmeniu, kuris už tai atsakingas. O tie laiškai, kuriais mes keičiamės su generaliniu direktoratu, jie turėtų būti visiems prieinami, visi turėtų su jais susipažinti. Uh, Manau, mes turime išlikti lojalūs, ne tik apie save kalbu, bet ir apie kitus koordinatorius, mes turime žinoti, koks yra tų laiškų turinys. responsable. De modo que me gustaría ver la carta y entonces podremos seguir. El... Aš norėčiau susipažinti su laiškais, kad galėtum žinoti, kaip toliau mums dirbti. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, akkor jeleztem. Dėkoju kolegoms, parlamentarams. Dėl pakeitimų 25 vasario vidurdienis yra paskutinis terminas ir kaip jau nurodžiau, Dvidešimtą vasario 9 valandą surinksime kitą posėdį, taip pat su Libė komitetu ir tęsime darbą toliau. Tuo baigiame šios dienos posėdį. Ačiū.